Okay. Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάει η συνεδρίαση. Labas rytas. Norėčiau pradėti mūsų plenarinės sesijos išvadų svarstymą. tam mums veikiausiai prireiks iš pradžių pusvalandžio. Po to išklausysime ekonomikos ir finansų ministro Sturnaro. Paskui keisimės nuomonėmis ir baigsime mūsų programą išklausydami pono karo ir mano paties apibendrinamųjų išvadų. Šau jūsų registruotis kalbėti taip kaip anksčiau. Mes turime kalbėtojų sąrašą. Steiksime iš pradžių žodį keturiems nacionalinių parlamento atstovams, po to Europos parlamento nariai galės kalbėti. Sharon Bowles dabar steiksiu žodį kalbėti 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Mes ką tik baigėme diskusijas dviem temomis. Pirmoji buvo apie veiksmingą PVM sistemą Europos Sąjungoje. Tai aišku yra vienas svarbiausių valstybių narių pajamų šaltinių, todėl tema yra labai svarbi. Nepaisant PVM sistemų pasaulyje sėkmingo naudojimo ir Europoje taip pat mes sutarėme, kad yra daug trūkumų Ir e, ši sistema yra gana sudėtinga. Visų pirma, e, sistema reikia, reikia, kad sistema būtų taikoma lengvai. Receptas atrodo labai paprastas - panaikinti išlygas, išimtis, supaprastinti sistemą ir daryti ją e, darnesnę. Na, o žvelgiant į dabartinius procentus, sumažintus dydžius, nulinius dydžius ir išimtis Europoje turime suprasti, kokią administracinę naštą tokia sistema sukuria tiek verslui, tiek mokesčio administracijai. Tačiau taip pat suprantame, kad ten, kur siūlomi pakeitimai, atsiranda prieštaringų pasiūlymų valstybės narėse, kadangi jos kiekviena turi savo mėgstamų išlygų ir atsiranda spaudimas politikams skaitant Europos parlamento narius, tuomet sunku padaryti kokius nors pakeitimus. Taigi faktas lieka, kad yra tam tikra PVM spraga, kuri sudaro beveik 200 milijardų eurų, kaip e, teigia komisijos tyrimas pareng, pa, paskelbtas 13 e, metų Liepą. Ir aišku, trešdalis to trūkumo atsiranda dėl sukčiavimo. Ir e, tai taip pat trukdo e, MVI e, veikti e, tarpvalstybiniu mastu. Komisija savo strateginė dokumente ir tolesme darbė, pavyzdžiui, greitos reakcijos mechanizme prieš sukčiavimą PVM ir dėl praktinių gairių naujoms PVM taisyklėms 2015 metams pagal kitus pasiūlymus įvesti standartinį PVM mokestį E, su šio pasiūlymu dirbame komitete. E, taigi daug darbo vyksta šioje srityje ir dabar mes galvome apie ateitį ir būsimą komisijos darbą. E, manome, kad reikia automatiškai keisti informaciją realiu laiku tarp valstybių narių apie PVM, ypač kai pasiekiama tam tikra riba. Daugelis valstybių narių naudoja e, atvirkštinio apmokestinimo e, formas. Taip pat e, aptarnėjame problemas susijusias su krovinių gabenimu pašto siuntinėjus. kuomet kartais išvengiamas PVM mokėjimo. Taigi daug klausimų, kuriuos reikia aptarnėti ir daug ką galima padaryti daugiau keičiantis informaciją. Todėl mes išsitinėsime dokumentus šiomis temomis. Taip pat pastebėjome, kad jeigu sukurtume darbo grupę spręsti šios klausimus per kitą kadenciją, kuomet galbūt turėsime šiek tiek mažiau uh, E, teisėkuros darbo finansinių paslaugų srityje. Galbūt galėtume surenkti daugiau sustikimų ar videokonferencijų su valstybėmis narėmis, aptariant tokius klausimus kaip PVM, kur būtent valstybės narės turi daugiau patirties e, ir jų nacionaliniai parlamentai. Kitas klausimas buvo fiskalinė konsolidacija ir struktūrinės reformos, keitimasis geriausia patirtimi 2014 metų augimo prognozė iškėlė prioritetus e, fiskalinės konsolidacijos, kurie remtų augimą, e, skatintų konkurencingumą ir modern, padėtų modernizuoti administravimą. Valstybės narės turėtų siekti struktūrinių reformų dėgymo, konsoliduoti viešuosius finansus per naują semestro ciklą. Tolesnė struktūrinių reformų E, būtinumas e, e, reikštų, kad jeigu tokios reformos nebūtų vykdomos, tuomet atsirastų nauja rizika ESM ar Europos centriniam bankui, arba atsirastų rinkos netikrumas, tuomet padidėtų palūkanų normos dėl rizikos padidėjimo. Ir reformų kūrimas yra labai svarbus. Visų pirma, reformos turi skatinti augimą, e, turi būti lydimas fiskalinės konsolidacijos reformos, reformų ir e, duoti makroekonominius rezultatus. E, reikia siekti simetrinio požiūrio į makroekonominės korekcijas. Taip pat buvo sakoma, kad reikia pripažinti, kad bet koks kreditorius, bet kokio bankroto atveju turėtų e, nustatyti sąlygas, kad galėtų atgauti savo pinigus. Ir tai, aišku, šalių kontekste nėra, nestebina, tačiau daugelis valstybių narių stengiasi rasti būdų, kaip tas priemonės, kurių reikia imtis e, dėkti viešai vieš, per ilgesnį laikotarpį yra norima tokius klausimus spręsti vien tik tai ES mastu, neįtraukiant tarptautinio tarpininkavimo. Kalbant apie kitas problemas, vienas sprendimas būtų sukurti pakankamas paskatas ar kompensavimo mechanizmus, e, dėgiant e, struktūrinės reformas. Eurozonos struktūrinės reformos turi būti koordinuojamos, kad e, būtų atsižvelgiama į pozityvius uh, ar neigiamus užkretimo aspektus. Komisija 13 metais paskelbė du komunikatus, siekiant sustiprinti ekonominės politikos koordinavimą ir integravimą eurozonoje. Savo rezoliuciją paskelbtoje 13 metų gruodžio 9 dieną apie šios komunikatus Europos parlamentas paragino, kad taryba politiškai įsipareigoti dėl teisėkuros e, pasirengimo remiantis e, sutartimis ir e, bendrijos metodu siekti geresnio politikos koordinavimo ir paprašė, kad teisės aktas dėl konvergencijos gairių būtų patvirtintas laikantis normalios teisėkuros procedūros, numatant ribotą skaičių tikslų. Be to, Europos parlamentas pakartojo savo prašymą valstybės narėms užtikrinti, kad nacionalinės reformų programos pagristos konvergencijos gairėmis su galimybėmis numatyti saliginį e, reformų finansavimą būtų aptartas ir patvirtintas nacionaliniuose parlamentuose. Nacionalinių parlamentų dalyvavimas yra labai svarbus, kad pasiektume e, tą e, programų primtinumą tarp piliečių. parlamento nariai mano, kad tai yra ypatingos svarbos dalykas. Inta komiteto susitikime mes e, dėkojame už organizatoriams už diskusijų kokybę ir tikimės, kad Ekofino pirmininkas sugebės pagerinti demokratinės atskaitomybės e, būklę ekonominės e, valdysenos srityje. Ačiū. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį poniai Pervanš Beres. Ji atstovaus užimtumo komitetų ir socialinių reikalų komitetų. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Per tarp parlamentinius susitikimus e, užimtumo ir socialinių reikalų srityje mes iškėlėme dvi temas. Pirmiausia, ekonomikos ir pinigų sąjungos socialinis matmuo. Per tą diskusiją mes galėjome išskirti tris esminės problemas. Pirmiausia, socialinio disbalanso reikšmė visoje Europos Sąjungoje, o taip pat ir atskirai eurozonoje. Daug kas kalbėjo ir sakė, kad makroekonominio balanso uh, E, labai e, negalima paukoti socialinio balanso, nes kitaip e, galima susilaukti atitinkamai ir pačio mikroekonominio balanso, disbalansos, prašau. Per mūsų diskusijas Lenkijos parlamento atstovai atkreipė dėmesį, kad Europoje formuojasi uh, skirtingų greičių besivysančios valstybės. Ir e, konvergencijos principų paminimas gali pakengti tokioms valstybėms kaip Lenkijai. O Suomijos atstovai sakė, kad kiekviena valstybė narė turėtų mobilizuotis ir bandyti išspręsti problemas susijusias su socialinė sritimi. Kitas svarbus tų diskusijų elementas buvo susijęs e, su rodiklių lentelėmis kurias Europos komisija pasiūlė praėjusiu metu svalio mėnesio komunikate. Daugelis pasisakiusiųjų, pirmiausia, airai, graikai, prancūzai, italai, e, sakė, kad reikėtų išsiaiškinti, kaip Europos parlamentas rengia rengė rezoliuciją, kuri buvo priimta e, plenarnėme posėdėje, pagal kurią šie rodikliai turėtų būti išplėsti ir e, Europos komisijos pirminis pasiūlymas buvo padidintas, iš jo taikymo mastas buvo išplėstas. O tie rodikliai turi padėti kovoti su e, bedarbiste, benamyste, su socialiniu skurdu ir turi padėti atremti demografinius iššūkius. Trečia svarbi šių diskusijų tema, kalbant apie e, ekonominės ir finansų e, sąjungos socialinę pusę, e, buvo susijusi su tuo, kad e, Europos parlamento atitinkamas komitetas turėtų priimti sprendimus, kurie leistų piliečiams e, labiau pasitikėti vieningą rinką ir e, turėtų būti numatyta minimali bedarbystės pašalpa ir tai sukurtų tam tikrą socialinę bazę visoje Europos Sąjungoje. E, nacionaliniai parlamentai e, tikisi, kad Liepos 9 dieną organizuojamas renginys e, bus labai naudingas, bet to komitetas yra užsakęs specialų tyrimą, kuris visas aktualias temas išnagrinės ir išvados bus pristatytos vasario mėnesį. Be abejo, visi kalbėjo apie ekonomikos augimo iššūkį. E, ekonomikos ir pinigų sąjungos socialiniam aspektui išlikti, tai yra būtina. Pirmiausia, mūsų kolegos iš Graikijos reiškia susirūpinimą e, ekonomikos augimo perspektyva. Jie sakė, kad Europoje atsiranda tarsi augimas panašus į trečiasią šalis e, Buvo išreikštas ir susirūpinimas pamačius Tarptautinio valiutos fondo e, perspektyvas. Ten buvo sakoma, kad greičiausiai Europoje ekonomikos augimas bus silpnas. Todėl e, mes sakome, kad Europos parlamentas turėtų pasiūlyti ekonomikos atgaivinimo planą. E, turėtume pradėti galvoti apie investicijų skatinimą, nes dabar atrodo, kad daugelie valstybių uh, investicijų lygmuo nebegali pasiekti to, kas buvo anksčiau. Be to buvo kalbama apie socialinę ir ekologinę įmonių atsakomybę. E, mūsų kolegos pirmiausia iš Rumunijos ir Latvijos sakė, kad struktūrinės reformos be abejonės, pavyzdžiui, Graikijoje leido kovoti su vadinamoju juoduoju darbu Graikijos ministras apie tą patį kalbėjo, e, pristatydamas e, Graikijos pirmininkavimo Europos tarybai, bet tuo pat metu e, sakoma, kad tos struktūrinės reformos atnešė rezultatų, kurių ne visuomet buvo tikimasi. E, taip pat buvo kalbama apie metinio ekonomikos augimo ataskaitas. Buvo sakoma, kad reikėtų e, E, akcentuoti jaunimo garantijos įgyvendinimo būtinybę. Ir vėliau per diskusiją man pačiai buvo šiek tiek nemalonu, nes aš mačiau, kad per kai kuriuos pasisakymus e, buvo akcentuojama, kad mes visi turime e, mobilizuotis, betgi tuo pat metu mes turim suprasti, kad tik 17 valstybių narių yra paprašytos, kad būtų mobilizuota jaunimo garantija. Toliau kolegos ypač iš, Graik, iš Prancūzijos ir Italijos e, paaiškino, kokias priemonės taiko jų valstybės, jų vyriausybės. Ir e, tokia tema mes turim kalbėti labai aiškiai, nes būtent jaunimo garantijos požiūrį mes galime sukurti tam tikrą bendravimo tinklą ir mes visi savo ruoštų galime įnešti indėlį, kuris leistų išjudinti Europos strategiją E, manau, kad tuo požiūriu mes e, turime šitą nuveikti ateities labui. Kalbant bendrai, e, išplaukė du didžiausi klausimai. 2014 ir 2015 metais, kaip jau anksčiau sakėme, TVF yra pateikęs nepalankės augimo perspektyvas. Atrodo, kad dabar pasirinkti veikimo būdai yra labai trapus ir be to jie sukurs labai didelę neligybę tarp valstybių narių ir atskirų regionų. Lygiai taip pat metu e, dar vienas būkštavimas vis dažniau pastebimas. Žmonės labai bijo, kad bus suformuota labai didelė neligybė. Krizėgi iš esmės kilo dėl to, kad neligybė pradėjo įsitvirtinti, bet e, lygiai taip pat matome, kad per krizę uh, ši problema tik dar labiau e, tapo skaudi. Daugelie pasisakymų buvo kartojimas kaip leitmotyvas, kad nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas ir socialiniai partneriai turėtų būti įtraukti į tokių projektų, tokių strategijų kūrimą. E, Europos parlamento narė Edith Bauer kalbėjo apie jaunimo be kvalifikacijos perspektyvas. Ir Mūsų kolega iš Slovakijos atkreipė dėmesį į e, žmogiškojo kapitalo griuvimą e, dėl to, kad e, siekiant ekonomikos biudžeto ir biudžeto stabilumo yra imamasi tam tikrų nepriimtinų priemonių. O kolegos iš Rumunijos kalbėjo apie socialinio verslo problemas. Taigi, kaip suprantate, mūsų abu posėčiai buvo labai turiningi. 12 e, e, parlamentų, atsiprašau, 12 parlamento atstovai kalbėjo ir e, per antrąją sesiją kalbėjo dar dešimt, tarp jų buvo keturios moteris. Per pirmąją, kaip jau sakiau, irgi buvo, ketur, buvo 12 kalbėjusių keturios moteris ir dar ministras tada pasisakė. Ačiū εκπρόσωπος του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ačiū žodis poniai Bergman, kalbėti biudžeto komiteto vardu. Ačiū poniai pirmininkė. Norėčiau e, trumpai pristatyti mūsų diskusijos apie biudžetinę situaciją rezultatus. Kalbėjome apie sanglaudos politikos aspektus ir detalės pirmiausiai buvo išsamei pristatyta ir kai kurių aspektų atsisakymai. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad sąjungos politikos paskirtis yra stiprinti užimtumo politiką. Graikijos, Lietuvos, Ispanijos, Švedijos, Lenkijos ir Italijos parlamentarai pristatė savo patirtį susijusios su sąjungos politikos įgyvendinimu ir E, kai kuriais atvejais buvo pristatyta labai sudėtinga padėtis, pavyzdžiui, Graikijoje labai smarkiai sumažėjo darbo vietų, taip pat jaunimo nedarbas šiuo metu siekia maždaug 60 procentų, tai yra tikrai dramatiška situacija. Pristatant e, įvairias padėtis ir diskutuojant e, tapo aišku, kad reikia teikti paramą mažoms rytims įmonėms, kadangi dėl krizės jos nebegali finansuoti savo veiklos per paskolas. Taip pat buvo pabrėžtas vienas labai svarbus aspektas, kaip ES sąjungos politikos didžiulė sėkmė. Tai yra, jie skiriame tik tai 0,3 procentus Europos bendro vidaus produkto. Ir pasitelkus e, šią sumą sugebėjome generuoti 1 procentą ekonomikos augimą ir tai buvo bendrai vertinta kaip didelė sėkmė ES mastu. Anksčiau minėjau, kad daugelis valstybių narių praktiškai negalėtų šiuo metu vykdyti viešų investicijų be ES fondų paramos, vertinant dabartinę daugiametę finansinę programą labai svarbu matyti galimybę jos lėšas panaudoti lankščiai, kadangi pokyčių gali įvykti greitai ir visokių neprognozuojamų, todėl turime sugebėti prie jų prisitaikyti, apibendrinant būtų galima pasakyti, kad daug kas minėjo taisyklių sudėtingumą įsisavinantas lėšas, visi vienbalsiai kalbėjo apie tai, kad būtina jas supaprastinti, štai pavyzdžiui, mokslininkai dabar beveik neturi laiko aiškintis visų taisyklių niuansų. Tai yra vienas iš, viena iš priežasčių, kodėl kai kuriuose šalise es lėšos įsisavinamos labai mažu mastu. Todėl e, reikėtų gerinti tose šalise taip pat ir administracinius gebėjimus, nors komisijos atstovas mums pranešė, kad e, per tą laiką padėtis jau pagerėjo. Komisijos atstovai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad jeigu šeškėtų, kad viešųjų pirkimų metu yra pažeidžiamas nustatytos taisyklės, tai e, tinkama valstybė narė turi tikėtis finansinio pobūdžio sankcijų Žinoma, sąjungos politika turi būti orientuota į rezultatus ir apie tai buvo kalbėta, kad e, neužsibrėjus konkrečių tikslo rezultatų neturėtų būti skiriama europinė parama ne vienai programai. Taigi, jau minėjau, kad sąjungos politika yra labai svarbi MVI, tačiau taip pat ir energijos vartojimo efektyvumui, atsinaudantiems energijos šaltiniams Abu jie buvo įskirti kaip labai svarbus uh, ūkio augimo ir užimtumo faktoriai. Uh, pabaiga diskusijų buvo pabrėžta būtinybė tinkamai pasinaudoti es lėšos ir taip pat uh, buvo atkritas dėmesys į tai, kad nesutvarkius viešųjų finansų e, situacijos e, ateityje nesugebėsime užsitikrinti ilgalaikio ekonomikos augimo ir užimtumo. Ačiū uždėmesi. Ir mes taip pat dėkojame. Dabar suteiksime žodį Janui Sturnarui Kofino tarybos pirmininkui. E, gerbiamas ponė Karai. Europos parlamento visų pirmininkė, gerbiamas e, Dragaki. Gerbiami kolegos, džiugiausi galėtumas priimti Europos parlamento pirmininko pana Šulco kvietimą ir dalyvauti Europos parlamento renginių savaitė, savaitėje, kuri organizuojama bendrai Europos parlamento ir Graikijos parlamento. Europos Sąjungos parlamentinė savaitė yra puikia galimybė pasikeisti nuomonėmis apie sprendimų prieimimo procesą, atitinkamą patirtį teisėkuros, aptarti ją su Europos parlamentu. Pirminkaujančiai Graikijai ir Europos parlamentui labai svarbu būti partneriais, ypač įgyvendinant E, prioritetinius tikslus. Taigi pirmiausiai reikia skirti Europoje atinkamą finansavimą realiam ekonomikos augimui ir užimtumui. Dėl krizės Europoje šiškėjo didžiuliai skirtumai tarp atskirų valstybių narių, taip pat ir eurozonoje. Tie skirtumai e, stipriau jaučiami ES periferijoje ir mažiau Europos Sąjungos centre stipresnėse valstybėse. Europos Sąjunga ėmėsi tinkamų korekcinių veiksmų. E, kai kuriuose valstybėse narse buvo e, pradėta vykdyti biudžetinė konsolidacija, atlyginimai buvo atitinkamai pritaikyti ir pakoreguoti tam, kad padidėtų ekonomikos konkurencingumas, tačiau problemų lieka nemažai, skurdas, nedarbas vis dar yra labai didelio masto, privalome šias problemas spręsti, nes jos yra labai opės mūsų piliečiams. Namų ūkių ir viešųjų biudžetų skolos situacija stabilizavosi, tačiau šalis turinčios biudžeto perviršių turėtų dėti daugiau pastangų skatindami vidaus vartojimą. Mes turėtume stebėti visas šalis nepriklausomai nuo to, ar jos turi biudžeto perviršių ar deficitą 2013 metais buvo parengta pirmoji uh, ataskaitą apie atitinkamą valstybių narių biudžeto būklę. Norėtume paraginti visas valstybės narės rimtai įvertinti šią ataskaitą pateikiamas rekomendacijas. Pirmikavantį Graikiją pripažįsta šios ataskaitos svarbą ir remiasi ataskaitos nuostatomis rengdama vasario mėnesio ekofino tarybos išvadas. Kita labai svarbi priemonė yra indekso peržiūra, indeks review. Šio peržiūroje e, bus skiriamas didžiulis dėmesys makroekonominiams skirtumams, apie kuriuos kalbam anksčiau minėto ataskaito. Pirminkaujantį Graikiją pritarė šiai procedūrai ir imsis atitinkamų iniciatyvų tam, kad būtų patikiami konkrečių sprendimų pasiūlymai. Pabaigai dar noriu paminėti, kad 2013 metais Graikija mažindama makroekonominės skirtumus pasiekė didžiulės pažangos. 2008-aisiais priekybos balanso deficitas siekė 14,9 procentus, beje, apie 2014 metais tikimės prekybos balanso perviršiaus, kuris siektų 3,1 procentą BVP tarp 2009 ir 2013 metų biudžeto deficitas buvo sumažintas 13,4 procentais BVP nuo, nuo minus 15,6 iki minus 12,2. <clears throat> Taip pat e, pirminis deficitas sumažėjo 8,10 e, procentų BVP, tai yra nuo 10,4 procentų iki 0,4 procentų. Atsiprašau, kad jums tiek daug pateikiu skaičių, tačiau man labai svarbu jums pranešti, e, kad Graikijoje vyko greičiausios permainos, turintamenyje visas EBPO valstybės. Greičiausiai biudžeto pervišius mes metu pasieks 6 procentus, procentus BVP. Dabar apie įmonių finansavimą ir paskolų teikimą joms, siekiant skatinti užimtumą ekonomikos augimą. Vakar ši tema buvo svarstoma, noriu pabrėžti, kad mums tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Europa, jos ekonomika pamažu atsigauna ir juntami šio atsigavimo rezultatai, bedarbių skaičius stabilizuojasi, nepaisant to nedarbo lygis vis dar yra aukštas, nepaisant visų pristaikymų ar konjunktūrinių programų, socialinė padėtis yra sudėtinga, todėl labai svarbu ir toliau stiprinti socialinę sanglaudą kartu, nepamirštant verslumo stiprinimo. Vien tik biudžetinės padėties gerinimas, <clears throat> neįgyvendinant kartu konjunktūrinių programų, nieko gero neduos. <clears throat> piliečiai taps, taps tik tai dar labiau skeptiškesni Europos atžvilgių. Tam, kad paskatintume ekonomiką ir kurtume naujas darbo vietas, svarbu užtikrinti realios ekonomikos finansavimą. Finansų krizė prisidėjo prie didžiulio investicijų sumažėjimo Europoje, maždaug 17 procentų sumažėjo bruto investicijos lyginant su 8 metų padėtimi. Labiausiai nuo to nukentėjo Graikija, Airija, Portugalija, Ispanija ir Kipras. Ir šiuose šalise investicijos sumažėjo maždaug 40 procentų lyginant su 8 metais. Šių šalių ekonomika daugiausiai rėmėsi bankų ir finansinė sistema ir dėl to krizės metu smarkiai sumažėjo ilgalaikių kreditų teikimas e, mažos vietinės įmonės dėl to labai nukentėjo, jos yra Europos ekonomikos stuburas, jos nukentėjo ne tik pietose Europos, tačiau taip pat ir šiaurėje, taip pat krizė dar labiau sustiprino įmonių likvidumo problemos, dėje į šios parametrus buvo netinkamai atsižvelgiama krizės laikotarpiu. Ekonominis ir e, politinis neužtikrintumas e, sąlygojo e, dar mažesnės investicijų apimtis euro zonoje. Taip pat e, reikia atkreipdėmėsi į e, tam tikrus viešus pareiškimus apie Graikijos galimą išstojimą iš eurozonos, tai taip pat neprisidėjo prie investicijų skatinimo. Labai svarbu ieškoti alternatyvių, alternatyvių finansavimo šaltinių tam, kad užtikrintume įmonių uh, likvidumo. Dėl Europos vadovų tarybos išvadų taip pat noriu pasakyti, kad jas būtina įgyvendinti, taip pat įtraukti ir Ekofino tarybą į diskusijas apie e, tvarę plėtrą, tvarų vystimasi ir darbo vietų kūrimą. Graikija pirmininkavimo metu pasirūpins tuo, kad e, žalioji knyga dėl ilgalaikio finansavimo, jos nuostatos būtų įgyvenintos ir mažoms sutiems įmonėms būtų galima lengviau gauti paskolas. Taip pat eh, <clears throat> mes skatinsime diskusijas dėl ekonomikos augimo, spartinimo, atsižvelgsime į Ekofino 2013 metų balandžio 12 dienos nutarimus dėl ekspertų grupės įsteigimo eh, Europos investicijų fondo įstatinį kapitalą sieksime padidinti, kad būtų padintos investicijų apimtis. Europos investicijų bankas ir komisija sieks glaudžiau bendradarbiauti tarpusavėje, siekdamas 2014 baland... gegužės mėnesį priimti svarbius galutinius sprendimus. Tai būtina prielaida, siekiant žengti dar vieną žingsnį Europos Sąjungoje, grįžtant prie įprasto verslo subjektų likvidumo užtikrinimo parlamentą yra numatoma įtraukti į bendro sprendimo procedūrą. Pabaigai dar šiek tiek apie teisėkuros darbą investicijų srityje. Pateiksime pasiūlymą dėl atitinkamo reglamento, kurio būtų stiprinamos investicijų, stiprinamos investicijų didinamos investicijų apimtis. Taip pat sieksime uh, E, sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungos e, kontrolės mechanizmus. Prasidėjus kriziai tapo aišku, kad būtina geriau koordinuoti veiksmus ES ir eurozonoje, derinant biudžeto politikos sprendimus, reikintis visų korekcinių priemonių, kurios būtinos pasiekti šiam tikslui. Taip pat reikia koordinuoti veiksmus įgyvenant Europos semestro programas ir nustatant atitinkamas ES e, politinės prioritetinės temas, temas iki šiol Europos semestro priemonės pasiteisino, ypač turint omenyje priemonės, kurios buvo įgyvenintos labiausiai nuo krizės nukentėjusiose šalise sprendimai susijęs su šešių teisės aktų paketu, dviejų teisės aktų rinkiniu, ekonomikos ir pinigų sąjungos politikos koordinavimo ir valdymo, taip pat yra neatsiejama Europos semestro ciklo dalis, tikiuosi, šioje srityje taip pat pasieksime tinkamą rezultatą, labai svarbu sustiprinti ekonomikos ir pinigų sąjungą. 2012 gruodžio mėnesį vadovų taryba patikė tinkamus pasiūlymus, todėl labai svarbu įgyveninti <clears throat> pačius svarbiausius programos e, elementus. E, čia reikia pabrėžti bankų sąjungos sukūrimo svarbą tam, kad e, būtų galima užtikrinti paskolų teikimą realiai ekonomikai. Labai svarbu skatinti produktyvesias investicijas ir tokiu būdu kurti darbo vietas, ypač E, siekiant sunkiai dirbantiems namų ūkiams padėti užtikrinti savo ateitį, bankų sąjungą. Žinoma, e, būtų galima palyginti su tam tikru užburtu ratu. Čia būtina sukurti tinkamas sąlygas, kad būtų išlaikytas finansinis stabilumas. Šis aspektas labai svarbus kuriant gerovę žmonių, taip pat būtina apsaugoti bankų indėlius. Bankų sąjunga ir jos sukūrimas yra labai svarbus vykdant atitinkamas finansų reformas valstybių narių rinkose. Taigi būtina atsižvelgti į ir tai buvo padaryta 2014 metų Europos semestro programos kontekste į socialinę padėtį. Mes tenksime įgyventi vadovų tarybos nutarimus ir taip pat remsime diskusijas dėl tolesnės ekonominės ir pinigų sąjungos plėtros dėl kitų prioritetinių 14 metų Europos semestro tikslų. Europos semestras yra labai svarbi priemonė e, siekiant glaudesnio ekonominio bendarbiavimo ir ekonominių sprendimų koordinavimo. Pirmininkaujantį šalis pasirems kitų partnerių sukaupta patirtimi, ypač Airijos, tam, kad e, galėtų sėkmingai baigti šią procedūrą. Pirmininkaujantį šalis dės daug pastangų, kad būtų gyvendintas e, fiskalinis susitarimas, e, stabilumo ir vystimosi susitarimo kontekste. Toliau pakalbėsiu apie keturias inovacijas, naujoves. Labai svarbu įgyvendinti tinkamai visas e, numatytas procedūras vadovų taryboje, taip pat aptarties ekspertų grupėse bei įgyveninti atskiroms valstybėms pateiktus, pateiktas specifinės rekomendacijas, e, e, kurios yra pateikiamas šalių pažangos ataskaitose, kurias parengė E, komisija ir taryba tikis jūsų paramos siekiant įgyvendinti šias rekomendacijas. Taip pat mums e, bus labai svarbu patvirtinti atitinkamą tvarkaraštį, per kurį šios e, specialiusios rekomendacijos valstybėms narėms turės būti įgyvendintos. Mes daug pastangų dedame, kad kuo greičiau patvirtintume visas procedūras, palaikome glaudų ryšį su. So komisija, taip pat Europos parlamento komitetų vadovais tam, kad tos specialios rekomendacijos po jų paviešinimo paskelbimo būtų kuo greičiau įgyvendintos. Visoms valstybės narėms nustatyti penki bendrėjai prioritetai, jos nustatė komisija ir valstybės narės su šiais prioritetais sutinka. Pirmiausia, būtų vykdyti ekonomikos augimui palankę politiką, užtikrinti verslo finansavimą, užtikrinti ir stiprinti konkurencingumą, mažinti nedarbą ir gerinti, modernizuoti viešai administravimą. Pirmininkaujantį Graikiją gyveninant e, Europos semestro priemonės, tam skirs ypatingą dėmesį. Kofino taryba vasario mėnesį patvirtins atitinkamas išvadas, kurios bus pateiktos kovo mėnesį taryboje. Išvadose bus pateikiamos gairės ir prioritetiniai klausimai remiantis 2013 metų patirtimi, vertinant makroekonomikos būklę ir biudžeto klausimus bet atsižvelgiant į Vorino pranešimo išvadas, po to bus e, Kofino taryboje patvirtinus atinkamos išvados, birželio mėnesį Kofino taryboje užtvirtinama nuomonė dėl valstybėms narėms e, siūlomų specifinių rekomendacijų. Labai dėkojame Graikijos ekonomikos ministrui, o dabar žodis ministris Karmastinos parlamentarų iš Graikijos. Ačiū pirmininkė. Ministro, išklausus ministro pasisakymą norėčiau išgirsti šiek tiek daugiau apie tai, ką vakar kalbėjomės apie Olireno pasiūlymus. Jis sakė, kad Europos centrinis bankas nustatė 100 tūkstančių eurų indėlio garantiją. Tai sustiprina stipresnių šalių iš šiaurės bankus, tačiau pietose turime indėlių siekiančių 50-60 milijonų. Klausimas yra, kaip šie bankai gali užtikrinti ekonomikos vystimas, teikti paskolas mažoms įmonėms, nes kitaip ekonomikos neišjudinsime. Antras būdas, aišku, yra panaudoti investicijas. Aišku, investuotojai laukia, laukia, kol rinka atsigaus. Ir, aišku, jiems rūpi pelningos rinkos trečiosiose šalise. Na, o esama situacija grėsia, kad e, šiaurė plėtosis, o pietinė šalis e, liks tarsi trečioji pasaulio. Apie tai kalbėjomės ir su Alirenu, tačiau jis nesureagavo į mūsų pasisakymus apie šias problemas. Šiandien turime daryti tam tikrą spaudimą, kad viskas pajudėtų iš vietos, nes norime kad indėlinkai būtų traktuojami vienodai tiek šiaurėje, tiek pietuose. Žinau, kad jums sunku komentuoti šią, šią konkrečią problemą, tačiau turite suprasti, kad tai yra ypatingai svarbus klausimas pietiniams šalims, ypač Graikijai, nes būtent ši problema e, trukdo dideliai daliai mūsų darbo. Ačiū dabar panas Marinį, kuris yra Prancūzų senato, Prancūzijos senato ekonomikos reikalų komiteto pirmininkas. Pone pirmininkė, mėly kolegos, baigiantis mūsų renginiui, aš norėčiau priminti, kad E, mes turime išjudinti pažangą dėl šios tarp parlamentinės konferencijos veiklos statuto. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad Vilniaus išvados nebuvo visiškai įgyvendintos, kadangi e, buvo numatyta, kad darbo, per darbo grupės posėdį kad e, ji turės apibriežti konferencijos organizavimo darbo būdus. Bet e, ta, e, konferen... ta darbo grupė pakankamai, ne, nepakankamai posėdžiavo. Ir aš dabar tikiuosi, kad pirmininkaujant Graikijai ir ypač besirengiant Italijos pirmininkavimui, šis klausimas bus konkrečiau aptartas, aiškiau bus išspręstas. Norėčiau priminti, kad tarp parlamentinė konferencija, kuri yra nepaprastai aktyviai kontroliuojama Europos parlamento, iš tiesų nėra e, tikroji tarsi pagal 13, konferen... 13 straipsnį tarptautinė konferencija. Tarp parlamentinė, atsiprašau, konferencija. Turiu galvą ES veikimo e, sutarties 13 straipsnį. Neiškraipydami mūsų institucijų E, santykių pusiausviros, mes e, turėtume renkti šiokias, šias konferencijas pasitardami su nacionaliniu parlamentu atitinkamomis komitetais. Mes turėtume kartu su jais aptarti tokių konferencijų e, pusmetinę darbo atvarkę ir mes bent jau su sekretorietu turėtume glaužiau bendradarbiauti ir ta veikla turėtų būti labiau testinė. Būtų buvę geriau, būtų buvę garbingiau Europos parlamentui e, per šią kadenciją atlikti šį darbą e, žymiai atviriau bendraujant su kitais parlamentais. Būtų gerai, jeigu iki kadencijos pabaigos būtume šį darbą užbaigę. Tačiau aš įsivaizduoju, kad po Europos parlamento rinkimų e, parengiamasis darbas, kurį mes jau dabar sutvirtinome, galės e, būti panaudotas ir galėsime pareikšti, kad 13 straipsnis yra visapusiškai įgyventas. Ačiū uždėjimis. Labai ačiū. Toliau ponia Tysen, Europos parlamento narė. Ačiū pirmininkė. Ekofino tarybos pirmininkas kalbėjo apie tai, kad e, sklandžiai veiktų bankų sąjunga, nes tai padėtų gražinti pasitikėjimą. Žinome, kad e, šiame fronte padaryta nemažai pažangos ir galime šiek didžiuotis kartu su nacionalinėmis vyriausybėmis, nacionaliniais parlamentais, Europos parlamentu, patvirtinus kapitalo reikalavimų direktyvą bankų pertvarkymo mechanizmą, sustiprintas bendras priežiūros mechanizmas, tačiau e, dar nemažai darbo laukia dėgiant bankų pertvarkymo mechanizmą. Yra kai kur patvirtintų sprendimų, kurie nelabai patinka Europos parlamentui, nes atrodo, kad E, taikomas kur kas labiau vyriausybių sprendimas. Norėčiau sužinoti, kiek yra manevro dar erdvės ekofine, siekiant įtikinti kitas valstybės narės mus remti Europos parlamento poziciją tam, kad būtų sukurtas realus europinis bankų pertvarkymo mechanizmas. Nes mes juk sutarėme, sutarėme, kad tai ir darysime. Jeigu norime, kad e, bankų sąjunga turėtų tvirtus pagrindus, mums reikia, kad visą tai veiktų veiksmingai. Ačiū. Ponės Zilkin, Belgijos parlamentas. Aš, ponė pirmininkė, už e, šios konferencijos surengimą kadangi Europos nacionalinio parlamento atstovai gali diskutuoti tarpusavyje, nors sudėtinga susitarti dėl e, darbo pobūdžio, panas Marinė apie tai jau kalbėjo ir taip pat sunku užtikrinti, kad tie patys dalykai būtų vienodai, vienodai traktuojami, tačiau vien tik tokio pobūdžio konferencijų nepakaks siekiant įveikti tą demokratinį, demokratinį iššūkį, kurį patiriame siekdami kad mūsų piliečiai suprastų Europos projekto, kurio naudą esame įsitikinę naudą. Taip turiuomenyje pirmiausia Europos semestro priemonių gyvendinimą, kadangi šios priemonės turės didžiulį socialinį poveikį valstybėms narėms ir kai kurios elementus reikėtų pakoreguoti. Nepaisant to, aš pritariu semestro priemonių gyvendinimui bendrai, tačiau labai e, siūlyčiau įtraukti socialinius partnerius į tą konvergencijos mechanizmo įgyvendinimo procesą ir taip pat e, turime specifines rekomendacijas valstybėms. Narėms kalbant apie ekonominius dalykus, nepasinau, kad kai kurios valstybės narės jau užsitikrino ekonomikos atsigavimą, mes e, turėtume nepamiršti socialinio įgyvendinamų priemonių poveikio, apie jas kalbėjo ponė Berės, kiti kolegos šį rytą, turiuomenyje skurdo didėjimą, turtinės neligybės tarp mūsų piliečių didėjimą ir mes turėtume svarstyti kartu socialinius ir biudžeto bei ekonominius klausimus. Taip pat noriu pasakyti dėl Kofino tarybos pirmininkui. Ir ponė Taisinė minėjo, kad reikia sutelkti dėmesį į bankų pertvarkymo mechanizmo aspektus siekiant išvengti ateityje bankų krizės ir priversti bankų sektorių įnešti savo indėlį į ekonomikos gaivinimą. Mes turėtume grįžti prie Likanino prašymo klausimą, tai yra bankinės veiklos ryčių atskirimo. Ir būtent reikia struktūrinių reformų bankų sektorijoje, užuot e, ėmus kvestionuoti mūsų socialinį modelį. Kalbant apie būsimųjų sustikimų darbo tvarkę ir socialinius, ekonominius bei aplinkosauginius projektus, kurios e, gali pasiūlyti taryba, E, noriu kaip dėmesį į, taip, ka, į tai, kad energetikos e, klausimai turėtų tapti vienais iš e, svarbiausių mūsų darbo atvarkės, skiriantiems atitinkamą dėmesį, taip pat būtina skirti daugiau dėmesio atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir e, imtis priemonių, kad valstybės narės taip pat jiems skirtų atitinkamą dėmesį. Ačiū. Toliau ponas Papadimulis, Graikijos parlamento narys ir Europos reikalų komiteto vicepirmininkas. Eurogrupės pirmininkas ponas Dasimblumas sakė, kad jie nu- nenusprendė, kada trejetas vėl grįž į Graikiją, nes Graikijos vyriausybė atsilieka nuo savo grafikos. Ponas Samaras Strasbūrė sakė, kad mes padarėme viską ir kad Graikijos vyriausybė vykdo visus įsipareigojimus. Kas sako tiesą? Jūs sakote, kad ES netaip labai rūpi, kada trejetas vėl vyks į Graikiją. Ką mano apie tai Graikijos vyriausybė? Ar dar reikia ką nors padaryti? Jeigu taip, ką? Ar norite, kad trejetas jau vyktų į Graikiją? Jeigu taip, tai kada? Antras dalykas. Parlamento ataskaitos projektas sako, kad trūksta skaidrumo ir demokratinio legitimumo tame, kaip veikia trejetas Graikijoje ir kitose šalise. Ką Jūs manote, kaip pirmininkaujantį valstybę, ar yra skaidrumo ir demokratijos problema ar ne. Ir trečia, socialinių reikalų komiteto, komiteto nuomonė be finansinių korekcijų, apie kurias jūs kalbėjote, kalba apie rekordinį nuosmukį, nedarbą ir skurdą. Tie dalykai turi didžiulį socialinį poveikį, katastrofinišką poveikį dėl e, to memorandumo taikymo. Ką pirmininkaujantį Graikiją mano apie tai? <laughs> Ir pagaliau, jeigu pažvelgsime į skaičius, pamatysime, kad skola padidėjusi per memorandumo laikotarpį Graikijoje nėra vien tik tai pietinių valstybių problema, tai yra ir likusios Europos dalies problema, nes didėja spraga, atotrukis. Ir E, kyla pavojus valiutos stabilumui. Kaip spręsti šitas problemas? Ačiū. Gerbiamas vicepirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš išklausiau pirmininkaujančios Graikijos prioritetų, apie kurių jūs kalbėjote. Ir aš e, visų pirma noriu pasakyti, kad šis planas atrodo gerai subalansuotas, pasvertas ir norėčiau paminėti, kad jūs kalbėjote apie būtinybę finansuoti realiai ekonomiką ir paremti alternatyvius finansavimo šaltinius. Vadinasi, jie turi ateiti iš už bankininkistės sistemos ribų, o bankininkistės sistema visur išgyvena dabar spaudimą. Ekonomikos ir pinigų komitete mes apie tai kalbėsime. Jūs kalbėjote apie valstybės skolą, tai yra rimta problema mūsų valstybei. Mes kalbame apie tos skolos e, gerą sutvarkymą, tai yra labai rimta problema. Kaip ECOFIN pirmininkas, ar jūs galvotumėt, kad reikia naujų iniciatyvų, nes ta problema iš esmės e, skolos problema yra aktuali visam pasauliu, nes ji kelia grėsmę stabilumui ir ūkio raidai. Uh, Aš žinau, kad jūs mūsų pranešimus skaitote ir žinote, kokios yra mūsų nuomonės. Europos parlamentas yra daug kartų sakęs apie tai, e, kokie galėtų būti sprendimai ir e, galvojame apie skolą eurozonos lygmenių. Jūs žinote, kad yra pateiktas e, pasiūlymas dėl skolos fondo. Taigi reikia atgaivinti padėtį ekonomiką. Ar jūs galvojate spręsti skolos klausimą Europos lygmeniu? Tai reikštų, kad e, turi būti sukurtos kiekvienai valstybei pritaikytos priemonės, pavyzdžiui, mano valstybei pritaikytos priemonės, bet tuo pat metu turi egzistuoti suvokimas, kad ta problema yra Europos masto. Jūs e, dalyvausite e, didžiajame dvidešimtuke, manau, kad tą klausimą galėtumėte ir ten iškelti. Norėčiau sužinoti, ar tarptautinė bendruomenė nuoširdžiai stengiasi skolos problemą išspręsti. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Tūsas Džodžius. Kyriai, pugie, kyrie, šekyriai. Ministrė, ponios ir ponai, mes E, dirbame dvi dienas. Šiandien aš išklausiau jūsų kalbos, gerbiamas ekonomikos ministrė. Jūs e, taip pat pirmininkaujate Ekofinui. Ir man atrodo, kad yra įdėta nemažai pastangų apginti sprendimų demokratinį legitimumą. Turiu galvoje sprendimus priimtus per pastaruosius ketverius, penkerius metus. Uh, ir valstybėse narėse, ir ES lygmenių. Aš nesutinku su teiginiu, kad tie sprendimai yra teisėti. Man atrodo, kad esame visiškai iškraipę e, pusiausvyrą tarp to, kas čia parašyta ir ką yra pasakęs Europos parlamentas. Pažiūrėkime, kokia padėtis yra realiai susiformavus. Milijonai žmonių neturi darbo. Ką jie išgyvena? Daugybė žmonių, milijonai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Jiems turi būti skiriama daugiausiai dėmesio, kaip ir jau, darbštiems jauniems žmonėms. Negalime žaisti statistiką, bandant pakeisti uh, šios politikos uh, esmę ir sukuriant ją tokią, kad ji būtų nebepalanki žmonėms. Dar vienas dalykas. Kalbėjote apie ekonomikos raidą, bet kokiu tikslu. Akivaizdu, kad ES strategija 2020 yra daugiausia sutel orientuota į konkurencingumo stiprinimą, ekonomikos augimo stiprinimą. Yra išsakyta E, būkštavimų, kad darbo jėgos vertė sumenks. Ar tos reformos, kurias dabar aptarėme, bus taikomos tik graikams, portugalams ir airiams, tik tiems, kurie e, patenka į ekonomikos stebėsenos apimtį, ar tie dalykai bus taikomi visiems ES. Aš manau, kad viskas yra savaime suprantama. Nekalbame tik apie Euro plus e, kolektyvinių dėrybų susitarimai daugiau nebėra taikomi, jie nebeta, nebeliko prioritetas. Kalbame apie e, darbo jėgos vieneto kainą, kiek e, dirbantis žmogus kainuoja. Socialinio draudimo sistemos greunamos, jos yra paminamos. Europos pinigų bankininkystės sąjungų e, egzistavimas ir toliau e, leis koncentruoti kapitalą finansų sistemoje ir padėtis tada e, dar labiau blogės yra atotrukis tarp skirtingų valstybių narių, regionų regio, ar valstybių narių zonų e, labai skirsis. Labai ačiū. Aš norėčiau tribūną esančių kalbėtojų sureaguoti. Jeigu kas norite pasakyti, tai suteiksim žodį. Per Vanžberės pirmas. No, šulė... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš leisiu Jums pabaigti visus institucinius klausimus nagrinėti, nes aš žinau, kad Jūs uh, turite tai padaryti, Jums kompetitingas tai padaryti. Aš noriu pasakyti, kad šyrit mūsų darbe dominavo vienas toks ner... vienas būkštavimas. Artėjant Europos parlamento rinkimams susiformuoja uh, E, euroskepticizmo atmosfera labai daug kur. E, mūsų visuomenė neretai dėl krizės yra labai ženkliai nukentėjusi, yra tapusi trampesnė. Ekonomikos politika, kuri buvo sukurta krizės pasiekoje ne visuomet atnešė naudos, o mūsų piliečiai laukia labai tvirtų signalų, kad jie suprastų, kad yra reaguojama, kad yra atsižvelgiama į jų problemas, kad yra kovojama su neligybė, su nedarbu, kad yra galvojama apie socialinę gyvenimo pusę, apie jaunimo garantijos įgyvenimą. Aš galiu pasakyti, kad savo darbe per šias pasarasias dienas mes dažnai tas temas girdėjome. Nemanau, kad tai reikėjo dar kartą kartoti, bet vis tik tai yra nepaprastai svarbu žinoti. Ir per tas tris dienas pasikeitę nuomonėmis mes, aš manau, labai aiškiai suformavome savo poziciją. Ačiū pirmininkė, kad leidot man apibendrinti savo nuomonę. Herzlichen Dank. Last but not least, the president of the... Ačiū. Ir paskutinis e, kalbėtojas Ekofin. Prezidentas. Um, πρώτα θα απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Κρεμαστινού. Ačiū, ponė pirmininkė, atsakysiu pono Kramastinus. Nemanau, kad yra kažkokio nesudarinumo tarp ko pasakėte jos ir sakė Olirenas. Šimtas tūkstančių. Šis nuostata taikoma visiems indėlinkams tiek šiaurėje, tiek pietuose. Čia siekiam apsaugoti apskritai indėlininkus. Krize mus išmokė daug dalykų, ir nereikia daryti jokio skirtumo tarp šiaurės ir pietų. Šią prasme mes kalbame apie visų indėlininkų apsaugą, ar jie būtų šiaurėje ar pietuose. Nėra čia jokios diskriminacijos. Paskolų judėjimo tarp verslo įmonių užtikrinimas reiškia, kad visų pirma turi būti rinkoje pasitikėjimas, todėl mums reikia Europos bankų sąjungos, ne tik šiaurėje ar pietuose, bet visur. Toliau pono Marinį klausimas. Galiu patikinti Jūs, kad Graikija pirmininkavimo metu imsis visų būtinų priemonių, kad sustiprintų dialogą tarp pirmininkaujančios valstybės ir nacionalinių parlamentų bei Europos parlamentų visais klausimais, E, susijusi su ekonominė politika. Dėl ponios Tyson kelto klausimo. Žinau, kad jūs e, parlamentas nėra labai patenkintas tarp vyriausybinių susitarimų. Tačiau turiu pastebėti, kad taryba, kurioje vyko e, ilgą laiką, daugelį mėnesių diskusija, priemė mažiausiai rizikingą teisinę prasme poziciją šiuo klausimu. Iš tiesų, ko mes norime, ko mes pasimokėme iš krizės. Norime bankų sąjungos, centralizuotos sistemos, norime bendro bankų problemų sprendimo mechanizmo, bendro priežiūros mechanizmo, bendro uh, pertvarkymo fondo, tai ir yra tarybos ketinimai. Europos parlamentas, aišku, dalyvaus kiekviename žingsnėje, kuriant stiprią bankų sąjungą. Toliau ponas Zilkinas kėlė, iškėlė daug klausimų dėl Europos semestro Akivaizdu, kad e, yra suderintas požiūris į ekonomikos stabilizaciją, sanglaudą ir kitus dalykus. Procesas per pasarosius keletą metų yra pagerintas ir dabar mes pabrėžiame investicijas, fiskalinę konsolidaciją, kuri kaip galima daugiau turi būti draugiška ekonomikos augimui. Mes tengiamės įtraukti socialinius partnerius kaip kiek tik galima daugiau į šį dialogą. Ir taip, bankų sąjungos tikslas yra išvengti naujų bankinių krizių. Kaip žinote, krizė eurozonoje buvo e, taip pat ir bankų krizė dėl energijos ir atsinaujinčių šaltinių. Tai turime uh, atsargiai stengtis subalansuoti išlaidas su užimtumo galimybėmis. Reikia labai subalansuoto požiūrio e, šioje srityje. Ponui Papadimulis atsakysiu. Aš kalbu kaip Graikijos ekonomikos ministras, ne Kofino pirmininkas. Galiu pacituoti pono Dazamblumo e, atsakymą dėl įsipareigojimų vykdymo, tačiau yra dalykų, kuriuos dar reikia padaryti Graikijoje. Ir apie tai mes šiuo metu su trejetu kalbamės. Artėjame prie programos pabaigos, todėl e, šis laikotarpis bus gana sunkus. E, Graikijos vyriausybė stengiasi pasiekti to, kas yra geriausia Graikijos žmonėms. Todėl darybos su tretu truks tiek, kiek jos truks. Tačiau e, turite būti užtikrinti, kad galų gale pasieksime vis tiek susitarimą. Hm. Toliau dėl trejato. Graikijos vyriausybės pozicija yra išdėstę atsakymę, kurį aš pasiunčiau Europos parlamentui. Tie atsakymai yra detalūs, jie paskelbti e, Europos parlamento ir Graikijos parlamento interneto svetainėse ir čia išdėstytos yra Graikijos vyriausybės nuomonė, nuomonės ir pozicija. Mes kalbame su Europos parlamentu apie tai ir esame atviri pasiūlymams dėl demokratinio delegitimumo taip pat. Na, o kai dėl skolos, ponia Kracas ir ponios Tusas uždavė šį klausimą, tai mano nuomonė saugiausias būdas sumažinti skolą yra užtikrinti spartų ekonominį vystimąsi. Tai yra numeris vienas. Tai yra svarbiausias, geriausias ir tvariausias būdas užtikrinti skolos mažėjimą. Aišku, yra ir kitų metodų, kaip pavyzdžiui privatizacija, siekiant didesnio efektyvumo ir generuojant pajamas, kad būtų sumažinta skola. Na, Graikijos atžvilgių, kaip, klausė, kaip sakė pana Kratsa, euro grupė 2012 m. lapkričio mėnesį sukūrė teisinį pagrindą tolesniam skolos mažinimui, taikant tinkamas priemonės, sus, laikantis tam tikrų sąlygų. Iš esmės, E, Graikija turėtų pasiekti pirminį perviršį. Ir tai jau vyko 2013 metais. Mes laukiamės trejato peržiūros pabaigos, kad Eurogrupėje prasidėtų diskusija dėl Graikijos skolos mažinimo. Na, o dėl kitų ponios Kratsa klausimų, tai mums reikia e, pasižiūrėti, kaip yra finansuojama E, ekonomiką. Kaip sakiau, likvidumo problemos nepakankamai sprendžiamos. Daugelis ekonomikos modelių, kurie gali būti naudingi, buvo ignoruojami. Na, iš krizės, aišku, mes pasimokėme ir dabar suprantame, kaip svarbu yra atkreipti dėmesį į ekonomikos finansavimą. pabrėžiant taip pat ir bankų sąjungos ir Europos investicijų banko ir investicijų fondo vaidmenį, kad būtų pakankamas Europos investicijų banko kapitalo, kad būtų nukreipiamos lėšos į tas e, sritis Europoje, kur yra problemų, kur yra menkas ekonomikos augimas, kad būtų galima kurti ir užimtumo galimybės. E, Papadimulė atsakymas dėl Europos skolos ir panašiai. Toks atsakymas. Na ir pas, pagaliau mano atsakymai į klausimus užduotus ponio Tusas. Pane Tusas, aš manau, kad EPS gilinimas bus naudingas visuomeniai. Tai nėra politika skirta e, padėti kapitalui ir pakengti darbuotojams. Manau, kad EPS gilinimas, e, kuriant veiksmingesnę bankų sąjungą, užtikrinant ekonominės politikos koordinavimą, padės pasiekti didesnio veiksmingumo ir socialinio teisingumo. Turime žvelgti į tai, kas įvyko, vyksta Europos semestro metu. Matote, kokį subalansuotą požiūrį mes esame patvirtinime tarp finansinių korekcijų, darbo vietų kūrimo ir socialinės sąnglaudos. Ačiū. Ευχαριστούμε πολύ τον Έλληνα Υπουργό Ačiū. Noriu nuoširdžiai padėkoti Graikijos finansų ministrui. Ir dabar suteiksiu žodį Europos parlamento pirmininkui, ponui Otmarui Karų žodį. Mielas kolega Dakaki, Tragaki tiksliau, ponė ministrė. Besibaigiančiai trijų dienų tarp parlamentiniai konferencijai norėčiau padėkoti visiems dalyvausiams parlamentarams, nesvarbu kokiai šaliai, kokiam parlamentui jie atstovavo už aktyvų dalyvavimą diskusijose, už tai, kad atvyko diskusijos, kuris girdėjome per šias tris dienas ir kuriuose dalyvavome, tikrai nebuvo tobulas, tačiau tai buvo žingsnis į priekį. Tai buvo premjera ir premjera keliais aspektas pirmą kartą yra rengiama konferencija pagal darbo sutarties, e, sutarties darbo sąjungos veikimo 13 straipsnio, tai yra fiskalinį susitarimą kartu diskutuojant apie Europos semestro priemonės. Ir visa tai vyksta Europos parlamentinės savaitės diskusijų metu. <clears throat> Iki šiol Vilniuje vyko konferencija dėl 13 straipsnio, bei prieš metus vyko Europos parlamente atitinkamas renginys skirtas Europos semestrui. Šį kartą Pirmas iki diskusijos, kurias e, rengti esame ne tik įsipareigoję, tačiau kurios mums ir šiaip labai rūpi, sujungėme į vieną. Kai, atrodė, kad, kai kuriems atrodė, kad šios diskusijos nepakankamai plataus masto, kiti mane, kad jo prieptis yra per didelė, tačiau matome, kad diskusijos dėl fiskalinio sustarimo ir e, juose svarstytas klausimas e, apie valstybės skolų sumažinimą labai glaudžiai susijęs su bendraisiais ES tikslais jų įgyvendinimu, biudžeto politika, ekonomikos politika, darbo programų įgyvendinimas. Ir šiose diskusijose atsispindi mūsų atsakomybė už e, visuomenės ir politikos raibą, raidą. Todėl džiaugiuosi, kad sugebėjome bendrai svarstyti Europos semestro ir fiskalinio sustarimo klausimus. Kitas aspektas. Pirmą kartą ši konferencija truko tris dienas. Labai džiaugiuosi, kad per visą tą laiką dalyvių skaičius buvo didelis ir yra. Žinoma, nu, šiek tiek migravome, kadangi turime ir kitų įsipareigojimų, tačiau jūsų dalyvavimas parodo, kad e, mums visiems svarbu parodyti visuomeniai, kad e, rimtai prisimame parlamentinę atsakomybę intensyvinti dialogą ir stiprinti parlamentinių, e, tiksliau vyriausybinio struktūrų veiklos kontrolės. Tai yra sudėdamoji mūsų parlamentinio darbo dalis. Norėčiau Jums už tai padėkoti. Ir trečias dalykas, e, kuris jau buvo paminėtas, tą noriu aiškiai pabrėžti, kad niekas iš mūsų nesiekia kontroliuoti kitų. Visi mes kontroliuojame savo vyriausybės ir visi veiksmai, kuriuos atlikome, buvo bendri. Tikrai nemanau, kad pirmininkaujančiai Graikijai turėjo susidaryti įspūdis, kad Europos parlamentas bando kontroliuoti pirmininkaujančią Graikiją. Man niekuomet nesusidarė įspūdis kad pirmininkaujantį Graikiją bando kontroliuoti Europos parlamentą mes prisijimame bendrą atsakomybę ir prisijėmėme dėl šios konferencijos parengimo ir su organizavimu. Už tai noriu padėkoti. Šie veiksmai įgyvendinami tik bendru sutarimu, tačiau dažnai netgi buvo taip, kad to kompromiso neprireikdavo, nes mes puikiai žinome, kokia įvairi yra Europos Sąjunga, tačiau kartu suprantame, kokie yra bendri mūsų tikslai Ir mes suvokiame e, save kaip e, tam tikrus koordinatorius, o ne kaip e, bandačius kažką diktuoti pirmininkus. Diskusijų dalyviai ir pasisakymai diskusijos aiškiai parodė, kad turime vieni kitiems daug ką papasakoti, turime daug ko išmokti vieni iš kitų. Pavyzdžiui, vakar klausiausi E, tiksliau susitikau su Danijos parlamento atstovė, kuri man pasakojo, kad tie veiksmai, e, kurie mūsų Europos lygmenį suprantami kaip bendrasis Europos semestras Danijoje, yra įgyvendinamas nacionalinio semestro pavydalu ir tinkama struktūra patvirtino Danijos parlamentas. Galbūt vertėtų pasiekti tokiu pavyzdžiu ir pasvarstyti, kaip diskusijas dėl Europos semestro galėtume perkelti į nacionalinį lygmenį ir pabandyti atitinkamas priemonės nacionaliniu lygiu įgyvendyti. Puikiai žinome, kad sugebėsime pasiekti bendrų tikslų tik įgyvendindami skiroms valstybėms narėms parengtas rekomendacijas, tačiau šias rekomendacijas turi gyveninti nacionaliniai parlamentai ir jų vyriausybės. Galime diskutuoti apie daugą, tačiau tik tai 15 procentų 2012 metų valstybės narėms įsakytų ir parengtų specifinių rekomendacijų buvo įgyvendintų. Darysime galimybių <clears throat> įgyvendinti savo prisimtus įsipareigojimus, tai uh, nuo to nukentės mūsų bendra reputacija, nesugebėsime pasiekti bendrų tikslų. Nesvarbu, kaip atrodo šios konferencijos organizatorių valdyba. Štiesų mes nebandome čia kaip nors su, supriešinti tarpusavę nacionalinius ir Europos parlamentą. Kalba turi eiti apie parlamentus, kurie bendrai tiek Europos, tiek nacionaliniai parlamentai atstovauja Europos piliečiams ir e, privalome prisimti bendrąją atsakomybę ir nebandyti kaip nors susipriešinti arba susiskaldyti. Todėl man labai svarbu, kad bendro sutarimo principas taptų svarbiausių mūsų bendradarbiavimo principų, o ne bandymai diktuoti vieni kitiems kažką tai, nes tik bendradaudami sugebėsime bendrai prisimti savo atsakomybę savo vyriausybių ir ES komisijos atžvilgių. Todėl noriu padėkoti Jums už bendrai parengtus pasiūlymus dėl tolesnio mūsų bendro darbo pagerinimo ir labai svarbu nesibaiminti vien, vieniems kitų, o bandyti bendromis pastangomis tų bendrų tikslų siekti, nes mūsų bendrai svarstomų klausimų tikrai nemažės, veikiau jų net daugės, ponios ir ponai. Noriu pasakyti, kad netiesa, jog Likanino pranešimas buvo padėtas giliai į stalčių. Likanino prašymo nuostata to big to fail buvo perkelta Europos komisijos atitinkamą pasiūlymą, taigi niekas į stalčių nebuvo padėta. Taip pat noriu sklaidyti mitą, kad vien tik sukūrus bankų sąjungą bus padarytos visos išvados po pastarosios krizės ir užkirstas kelias naujoms finansų krizėms. Mes turėsime ir toliau diskutuoti apie fiskalinį sustarimą ir bankų sąjungos aspektus. Taigi turime kelti klausimą ne arba arba, o kelti klausimą ar veiksime Europoje pavieniui ar bendrai. O tie rezultatai, kuriuos galima pasiekti bendromis pastangomis, aiškiai matosi po šių trijų dienų diskusijų. Taigi raginu jūsų toliau eiti šiuo bendru keliu ir pamėginti kartu bendrai prisijimti savo bendrą parlamentinę atsakomybę mūsų piliečių atžvilgių. Taigi džiaugiuosi galėdamas su jumis vėl pasimatyti Romoje. last but not least. Na ir pagaliau. Žodis suteikiamas ponui Dakakis. Graikijos parlamento vicepirmininkui. Na, ši tarp parlamentinė e, savaitė, man atrodo, buvo tikrai labai sėkminga. Ir iš dalies turime padėkoti Jums, ponui Karasai. Maždaug 150 parlamentų narių sustinko čia, atstovaujantis Europos valstybės ir Europos parlamentą išklausėme apie šimtą pasisakymų. Pastarosius tris metus mes jau turėjome galimybę keistis nuomonėmis labai svarbiais klausimais susijusiais su ekonomikos valdysena. Eurozona ir Europos Sąjungoje kalbėjome apie e PS gilinimą, bankų sąjungą. Diskutavome apie ekonomikos augimo spartinimą, apie klaidų ištaisimą, apie sveiko Europos bankų sektoriaus veikimo atkūrimą. Visos reformos turėtų padėti atstatyti kredito įstaigas. Yra daug galimybių ES imtis vadovaujančio vaidmens. Bankų sąjungai tai yra būtina, tačiau tai nėra vienintelė sąlyga. Tam, kad EPS būtų sveika, mums reikia finansinio ir ekonominio derinimo. Reikia nuolatinių konsultacijų tarp institucijų, kas padidintų visų sprendimų priimamų centrinių lygmenių legitimumą. Na, o E, Svarbu vaidmenį taip pat turi suvaidinti e, mūsų parlamentai bendradarbiaujantis su Europos parlamentu. Tačiau socialinė dimensija turi būti neatskiriama šios procedūros dalis, kad piliečiams galėtume įrodyti, kad mes rimtai žiūrime į socialinius ribojančios politikos aspektus, tuos politikos, kurios turėjo laikytis mūsų daugelis šalių sėkmingi rezultatai e, reik, leis panaikinti nestabilumą ir netikrumą, ypač periferinėse ES šalise. Reikia siekti pokyčių tame, kaip Europos bankai remia ekonomiką. Tai galime pasiekti, vykdant tinkamas reformas, užtikrinant finansinį stabilumą tuo pat metu, kad paremtume realią ekonomiką būtina laikytis e, augimo ir stabilumo pakto, imtis konkrečių priemonių, kovojant su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu, kuris yra pasiekęs beprecedentį lygį. Taip pat turime didinti investicijas svarbiausiose srityse. Visą tai jau buvo pasiūlyta Birželio mėnesio vadovų taryboje, tiek dėl problemų pro, sprendimo darbo rinkoje, taip pat dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimo ir periferinių šalių. Vidutinio laikotarp realiosios ekonomikos finansavimas, panaudojant alternatyvius šaltinius, e, vis dar analizuojamas. Tai yra dar vienas pozityvus žingsnis. struktūrinis ryšys tarp ekonomikos ir užimtumo turi būti vienas svarbiausių aspektų. Augimo nekuriant darbo vietų modelis turi būti vengiamas. Reikia užtikrinti teisingą finansinio stabilumo ir vystimosi politikos mišinį su tinkamu lankstumu pagal esamas aplinkybės. Vakar taip pat kalbėjome taip pat ir ekonominės, ekonominių korekcijų programos e, demokratinį legitimumą. Turiu aiškiai pasakyti, kad priemonės, kurių imamasi, yra veiksmingos e, siekiant ekonomikos gaivinimo, nes tik tai tokiu būdu galima E, priversti piliečius kažką aukoti e, sutingoje situacijoje. Reikia palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis ir institucijomis. Kol kas turima patirtis vykdant finansinių korekcijų programas parodė, kad priemonės, kurių buvo imamasi, iš pradžių turėjo neigiamą poveikį socialiniai sanglaudai ir darbo vietoms. Taupimo priemonės pagal šias programas turi būti diktuojamos sąlygų sąjungoje, sustarimų dėl darbo vietų kūrimo, švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos e, reformų vykdymo. Nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas e, sudaryti iš tiesiog išrinktų žmonių turi aktyviai dalyvauti diskusijose su trejetu prieš tų programų taikymą. O teisėtos procedūros, teisinės procedūros turi būti taikomos atsargiai ir teisingai tas parlamentinių institucijų. Europos semestras prasidėjo 2011 metais, tačiau procese yra trūkumų ir reikalingos papildomos priemonės rekomendacijos šalims su kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais, paliekant lankstumo valstybėms narėms, yra pozityvus reiškinys. Stebėsnos rekomendacijos ir yra tie dalykai, ko trūko ankstesniuose Europos semestro procesuose. Toks, tokia stebėsnė prasidėjo praėjusį spalį ir duoda vaisių beveik visos valstybės narės laikėsi rekomendacijų, kurios joms buvo pateiktos e, dabartinio semestro metu pirmą, kaitą, pirmą kartą. Ir e, taip pat ir darbo rodikliai bus panaudoti Eurozonos socialinės dimensijos vertinimui. Bus artimas bendradarbiavimas tarp nacionalinių parlamentų ir komisijos prieš paskelbent rekomendacijas šalims. Ilgalaikės struktūrinės reformos turi būti sprendžiamos geriau, nes jos turi įtakos e, šalių konkurencingumui ir makroekonominiai pozicijai. O tai daroma per makroekonominių disbalansų procedūras. Europoje buvo pastebimi išsiskiriančios e, ekonominės tendencijos, kas didino atotrukį tarp valstybių narių. Nors dabar šie skirtumai pamažu mažėja, komisijos pasiūlymas įtraukti pagrindinių socialinių ir darbo rodiklių lentelę į procedūrą yra geras dalykas. Tačiau šie rodikliai turi atspindėti realų vaizdą valstybės narėse ir e, jų tarpusavio priklausomumas e, panaikinant disbalansus yra svarbu ekonomikos atsigavimui ir konvergencijai. Išvados, kurias galima padaryti iš trijų komitetų e, posėdžių, yra įdomios. Svarbiausi prioritetai ekonomikos valdysenai ateityje turėtų būti politikos mišinys skatinės augimą, ypač šalise, kurios patiria nuos, nuosmukį, kas neturėtų kelti pavojaus e, finansiniai korekcijai, finansiniams korekcijoms, darbo vietoms ir investicijoms. Antra, bendra finansinė sistema garantuojanti racionalią finansinę politiką nacionalinių ir Europos lygmenių, remiantis e, koordinavimu ir bendrais sprendimais. Bendra finansinė sistema, įskaitant Europos, europinę priežiūrą, bendras bankų reformų priemonės, indėlių garantijos, e, kad būtų galima garantuoti ekonomikos stabilumą ir sumažinti bankų žlugimo kainą, kad mokesčių mokėtojai neturėtų visko apmokėti reikalinga bendra politika rinkos likvidumo palaikymui, ypač mažoms įmonėms ir todėl ECB vaidmuo yra labai svarbu. Ir galiausiai reikia užtikrinti demokratinį legitimumą ir atskaitomybę už sprendimus prieimamus Europos Sąjungoje, remiantis e, e, bendru suverenumu, vykdant bendrą politiką ir remiantis solidarumu. Na ir pagaliau norėčiau E, tarti keletą žodį apie šios bendrus posėdžius. Po daugelio mėnesių bendradarbiaujant ir kartais nesutariant, bei kartais sutariant, mes bandome suderinti europinį lygmenį su nacionaliniais dalykais, laikydamėsi lozango, kad mes kartu dirbdami E, visi, visi kartu ir eidami europiniu keliu galime daug pasiekti. Vicepirmininkas Karas čia suvaidino svarbiausią vaidmenį, mums pavyko puikiai bendradarbiauti, e, kuriant šį naują modelį. Pono Marinį čia jau nebėra, tačiau jis mums norėjo priminti, ką jis sakė vakar ir ką sakė ponas Karas apie Tolesnius planus gausite informacijos vėliau, kitą mėnesį. Bus paskelbtos pasirengimo planas dėl ekonomikos valdysenos. Ir tikėsime, kad ateityje bus dar geriau organizuojami šie sustikimai. Galiausiai norėčiau padėkoti visiems Europos Europos parlamento nariams, jums visiems už tai, kad atvykote į e, šį forumą. Dėkoju už aktyvų ir entuziastingą dalyvavimą. Ačiū.